politiką. Čia labai svarbus vaidmuo tenka Europos parlamentui. Ačiū. Herzlichen Dank, Herr Kommissar. Herzlichen Dank auch für Ihren unermüdlichen Einsatz in der Nachbarschaftspolitik. Ačiū gerbiamam komisar, komisijos nariui. Taip pat ir už Jūsų pastangas dėl šios politikos. Du rezoliucijų projektai pateikti buvo vienas dėl rytų aspekto Europos kaiminystės politikos ir vienas dėl pietų dimensijos. Balsavimas vyks rytoj 12 val. Toliau darbo atvarkėje komisijos pareiškimas dėl seksualinės prievartos naudojimo per konfliktus Šiaurės Afrikoje ir artimuosiuose rytuose. Žodis vėl suteikiamas e, komisijos nariui Fiulė. Pasisakyti komisijos vardu prašom. Much, Honorable... Ačiū, ponia pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Turime ko greičiau atmesti bet, kokius, bet kokį smurtą prieš moteris pradedant e, gazdinimu iki seksualinės prievartos. Tai yra baisus nusikaltimai, dažnai atliekami, kurie dažnai atliekami prieš labiausiai pažeidžiamus beginklių žmonės. Deja, faktas yra tai, kad daugelėje pasaulio šalių, ne tik Šiaurės Afrikoje ir artimuosiuose rytuose, trūksta tinkamo teisinio pagrindo ginti moteris ir mergaitės nuo smurto niekas neskatina pranešti apie tokius antpolius. Reikia daug daugiau daryti, užkirsti kelią nusikaltėliams ir juos patraukti atsakomybėn. Moteris ir toliau diskriminuojamas įstatymais ir įsigalėjus neligybę kultūroje. Egipto atveju, pavyzdžiui, nacionalinis komitetas, kuris buvo sukurtas parašyti naują konstitucija susideda tik iš vyrų ir naujasis kabinetas turi tik vieną moterį ministrę. Tai nėra tvari situacija, kaip aiškiai parodė Tuniso ir Egipto moterų drąsa per pastaruosius įvykius jų šalise. Jei pusė gyventojų negali dalyvauti politinėse, dalyvauti politinėse ir institucinėse reformose, tai jos nebus sėkmingos. Šiame kontekste mes smerkėme vis dažnėjančius pranešimus, pranešimus apie e, žmogaus teisų pažeidimus, įskaitant e, žaginimą, seksualinį priekabavimą ir <clears throat> moterų aktyviščių žalojimą. ES yra atsidavusi moterų vaidmens politinėme, civilinėme, socialinėme, ekonominėme ir kultūriniam gyvenime stiprinimui. Ir taip pat kovai prieš diskriminaciją ir nebaudžiamumą. Dėl to e, viena iš ES e, aštuonių žmogaus teisų gairių skatina e, lyčių lygybę ir kovo, skirta kovoti su diskriminacija. Barcelonos deklaracija paskelbta 95 metais, sukūrusi ES ir Viržėmė jūros partnerystė, būtent e, stipriai kalba apie šį aspektą. Lygių, lyčių lygybė yra vienas iš penkių Europos prioritetų, dėl kurių susitarė valstybių vadovai 2005 metais Barcelonoje, paminint dešimtasias Europos ir Viduržėmio jūros partnerystės metinės. Pagal šios įsipareigojimus ES ir Viduržėmio jūros šalių ministrų konferencija dėl moterų vaidmens stiprinimo visuomenėje buvo surinkta Stambulė 2006 metų lakryčio mėnesį ir taip prasidėjo naujas procesas, pionieriškas procesas. Ministrai, įskaitant Alžyro, Jordanijos, Maroko, okupuotos Palestinos teritorijos, Sirijos ir Tuniso, e, sutiko naudoti holistinį požiūrį pagrįstą tokiais e, susijusiais prioritetais. Visų pirma, moterų politinės ir e, pilietinės teisės, antra moterų socialinės, ekonominės teisės ir pagaliau moterų teisės kultūrinėje sferoje ir e, žiniasklaidoje. Nuo 2006 metų konferencijos vyksta bendros veiksmų programos įgyvendinimas, ypač per šalių prioritetų įgyvendinimą, per e, rezultatų sekimo mechanizmą ir e, ataskaitas, kurias kelbė komisija. Mūsų partneriai ir toliau patvirtino savo įsipareigojimus e, per antrą konferenciją Marakeše 2009 m. lapkričio mėnesį. Plėtinė visuomenė dalyvavo visose diskusijose ir tai padidino proceso matomumą. Tai yra vienas iš iššūkių, dėl ko sutiko visi proceso dalyviai. Be šios regioninės programos ES dvišalis dialogas per pakomitečius skirtus lyčių klausimams yra kitas svarbus metodas sprendžiant e, šios nerimą keliančius ir būtinus spręsti dalykus. Baigdamas, ponė pirmininkė, pasakyčiau, kad ES netoleruos smurto prieš moteris, bet kokią formą ir panaudos visus įmanomus būdus užkirsti tam kelią. Labai ačiū. Ačiū, gerbiamam komisijos nariui. Dabar pasisakymai frakcijų vardu. Pirmiausia, PP frakcijos vardu pasisakys ponė Edith Bauer. Pusantros minutės, prašom. Ačiū pirmininkė, komisijos nariai, gerbėmėjai kolegos. Labai vertinu komisijos tvirtą pasiryžimą pasmerkti smurtą prieš moteris. Smurtas yra naudojamas kaip karo ginklas, jis naudojamas sistemingai kariniuose konfliktuose dėl įvairių tikslų, siekiant pažeminti, pagazinti, vykdant politinį terorizmą, teikiant atlygį kareiviams. Smurtas prieš moteris kariniuose konfliktuose dažnai yra grindžiamas tradiciniu požiūriu į moterį kaip nuosavybę, kadangi moteris daugelėje šalių yra kultūros perteikėjos. Smurtas prieš moteris yra naudojamas kaip išpolis prieš šalies vertybės ir visuomenės garbę. Tarptautinio baudžiamųjų bylų teismo Romos statutas mm, smurtą prieš moteris e, vertina, kariniuose konfliktuose vertina kaip karo nusikaltimą. Ir įvairūs seksualinio smurto formos, tai yra priverstinis neštumas, žaginimas ir e, taip toliau, e, yra laikomi nusikaltimais ir pagal Ženevos konvencijas. Labai dažnai seksualinis, už seksualinį smurtą karo metu, tai nėra baudžiama ir smurtas prieš moteris yra laikomas neišvengiama karo e, realybė. Ir dažnai nusikaltėliams teikiama amnestija, sudarant taiko susitarimus. Atėjo laikas pasmerkti šį nežmonišką elgesį visose pasaulio šalise. Ir mūsų signalas turėtų būti, kad tų, tie karo nusikaltėliai neturi likti nebaudžiami. Ačiū, jūs labai viršijuoti jums skirtą kalbėjimo laiką. Dabar esu. Socialdemokratų frakcijos vardu, ponia Gomeš, pusantros minutės. Skirtingai nuo, prane... Skirtingai nuo pranešimų, kuriuos gauname iš Libijos, kur matome fronte vien tik vyrus, ar vaizdai, kuriuos matome iš Bengazo, Tehiro, Maroko demonstracijų, Sirijos vaizdų, Bahreino. Ten mes matome moteris demonstracijų pirmose gretose, jos reikalauja demokratijos ir teisų, jos nu, šiuose sukilimuose vaidina svarbu vaidmenį taip pat. Sukilimas prieš tokias patriarchalinės visuomenės reiškia, kad moteris ir jaunimas suvaidins svarbų vaidmenį tame, kokios tos šalis bus po kelių metų. Todėl ES turi paremti tuos, kurie e, turėjo drąsos pradėti arabų pavasarį. Turime remti nevyriausybinės organizacijas, finansiškai organizaciją, prasme, moteris, e, remti ir drąsinti jas stoti į nevyriausybinės organizacijas, politinės partijas, tapti parlamentų ir vyriausybių norėmis. Taip pat svarbu, kad ES mobilizuotų pastangas aukščiausių lygmenių, kad užkirstų kelią e, išpolius ir seksualinį smurtą prieš moteris, kurios drįsta pakelti balsą. Taip pat na, e, nekalbybės testai E, kokie buvo vykdomi. Tie žmonės, kurie kalti dėl seksualinių nusikaltimų, turi būti patraukti atsakomybė. Tokie e, nusikaltimai yra visiškai e, net ne, ne, ne, neįmanomi ir turi būti visi patraukti būti baudžiama atsakomybė. Ačiū. Ar de frakcijos vardu, ponia Parvanova, dvi minutės. Komisarė, kolegos, mes pasiūlėme šią diskusiją, nes mes norime išreikšti surpinimą dėl moterų padėties Šiaurės Afrikoje ir Vidurio rytuose vykstant politiniams poveik, pokyčiams. Per pastarąsias savaitės matome, kaip Libijoje, Egipte pažinėjamos žmogaus teisės, ypač kiek tai susijęs su moteriamis. Nekalbėsiu detaliai apie visus atvejus, bet paminėsiu du simbolinius atvejus, kurios reikia iškart pasmerkti. Ivan Obeidį. Libijos moteris buvo e, išžaginta kareivių ir po to buvo sulaikyta Gaddafio kareivių ir apklausinėjamas 22 valandas ir po to tik tai paleista Egipte, kaip kolegos minėjo, kelios protestuotojos moteris teigia, kad e, jos, joms buvo atliekamas nekaltumo testas, kurios buvo išžagintos ir po to teisiamos dėl to, kad negalėjo praeiti to testo. Tokie veiksmai vykdomi siekiant terrorizuoti taikius gyventojus. Būtų blogai, jeigu neiškeltume savo balso prieš žiaurumus prieš moteris. Kviečiame komisiją ir tarybą pasmerkti griežtai seksualinės prievartos e, ar kito piknaudžiavimo panaudojimą prieš moteris. Dabar per dabartinius įvykius Šiaurės Afrikoje ar Vidurio rytuose. Turime panaudoti savo politikos priemonės, kad galėtume garantuoti, kad po perinimo laikotarpiu moterų teisės būtų garantuojamos. Vakar patvirtinome pranešimą dėl Europos politikos pagrindų kovojant su smurtu prieš moteris. Būtų nepriimtina taikyti dvigubus standartus, e, jeigu kalbėtume apie mūsų politikos veiksmus už ES. Todėl Europos kaimynystės politikoje turi būti integruotos moterų teisės ir e, ypatinga politika skirta moteriams turi būti įdėkta į visas mūsų politikos rytis. Ačiū e, žaliųjų vardu, ponia Lochbiller. Dėkoju, ponė pirmininkė. Priverstiniai, taip vadinami nekaltybės testai, atliek, kuriuos atliko kariškiai Tahriro aikštėje ir taip pat um, grupiniai išpravartavimo atvejai yra priežastys, dėl kurių mes skelbėme šią rezoliuciją. Nenorime leisti, kad ir toliau vyk toks smurtas Šiaurės Afrikoje ir artimuosios rytuose vykstančių konfliktų metu. Dar praėjusių metų lapkričio mėnesį pasisakėme dėl to, kad ES ir valstybės narės pagaliau rimčiau pažvelgtų į smurtą prieš moterį šių konfliktų metu. Ir vyriausiai įgaliotinė Ešton teikė ataskaitą apie e, šiuos dalykus. Turime geriau apsaugoti moteris e, konfliktų regionuose, keistis gerąją patirtimi tarpusavyje, kovojant su lytiniu smurtu. Ir Europos sąjungos valstybės jau 300 milijonų eurų pagalbos teikia medicinos rytyje ir dar 200 tūkstančių eurų suteiks pagal Junktinių tautų rezoliuciją 1325. 2011 metams taip pat numatyta keletas strategijų, ypač pabrėžtini personalo mokymai. Visos šios priemonės bus taikomos um, ES pakto dėl kaiminystės su uh, pietinėmis valstybėmis kontekste ir tikimės, kad tikrai bus pagelbėta ir situacija bus išspręsta. Ačiū. Dabar ponė Figereido vieną minutę QNGL frakcijos vardu. Pirmininkė, mes žinome, kad moteris aktyviai dalyvavo sukilimuose Šiaurės Afrikoje, kovoja už savo teisės ir demokratiją, taip pat yra ir artimuosiuose rytuose. Tačiau taip pat žinome, kad žaginimas ir seksualinė vergyja, tai yra nusikaltimai žmogiškumų, yra labai plačiai paplitę. Tai yra nusikaltimai ir pagal Ženevos konvencijas. Visi šie nusikaltimai labai plačiai paplitę visų tokių sukilimų metu Libijoje, Tunise ar Konge. Visose šalise, kur vyksta kariniai konfliktai ar ginkluotos revoliucijos. Reikia labai aiškiai pasisakyti už kovą su tokiais nusikaltimais Afrikoje ar kitur. Taip pat turime siekti, kad tokius seksualinius nusikaltimus mm, karinių konfliktų metu padarę asmenys būtų persekiojami. Tad kada bus galima pereiti prie demokratinių visuomenių tose šalise, kur moteris galės dalyvauti demokratinėme politinėme gyvenime ir dirbti nevyriausybinėse organizacijose, kurios kovoja su tokiais nusikaltimais, kurių komisijos tapo. Ačiū. Toliau ponė Boskurt. Dėkoju, ponė pirmininkė. Situacija Šiaurės Afrikoje ir artimuosiuose rytuose reiškia ir galimybės procesai prasidėjo Tunise ir Egipte ir gali persikelti ir kitur. Moteris reikšmingai prisidėjo prie vykdom, vykstančių revoliucijų, tačiau ne tik galimybės reikia išvelgti, taip pat ir pavojus šių konfliktų metu. Smurtas prieš moteris sukretė visuomenę, bet ir apskritai seksualinė prievarta naudojama moterų priespaudai. Pavyzdžiui, kaire e, kariškiai prievartavo moteris, taip pat labai svarbu spręsti tą nekontroliuojamą situaciją. Negalime viso to leisti. Tai yra nusikalstama veika, kurią reikia ištirti ir už kurią turi būti uh, skiriamos bausmės, negalime prieš tai užsimerkti. Dar kartą noriu pabrėžti, kad e, šias moteris reikia apsaugoti ir kad moterų vaidmuo, e, kuriant e, visuomenę, yra labai svarbus. Moterų teisės turi būti įtvirtintos įstatymuose ir moteris turi rasti savo vietą parlamentų komitetuose, regionų vietos valdžios institucijose. Taip pat ir švietimas moteriams be abejo yra labai svarbus dalykas o taip pat ir moteriškos darybės. Pone Ojuland, vieną minutę prašau. Tai Pirmininkė komisijos nariai. Seksualinis smurtas prieš moteris ir kai kuriais atvejais prieš vyrus Šiaurės Afrikoje ir artimuosiuose rytuose kelia didelį susirūpinimą ir tų regionų institucijos turi į tai reaguoti. Tai turi daryti ir naujos demokratinės jėgos ir, ir seni režimai. Svarbu aptarti situaciją dėl seksualinio smurto. Uh, Ir manau, kad tai reikėtų aptarti su tom regiono šalimis, tomis šalimis, kurios buvo minėtos kalbant apie kaiminystės politiką, kad e, nusikaltėliai būtų persikiami ir kad būtų paisomos ir vyrų, ir moterų teisės. E, seksualinis smurtas yra pats baisiausias karo metodas. Jo reikia vengti bet kokią kainą ir bausti, už jį bausti pačiomis griežčiausiamis bausmėmis. Ačiū, dabar periname prie spontaniškų pasisakymų. Nori kalbėti du žmonės - ponas Keli ir ponė Zaborska. Ke, ponas Keli, prieš porą mėnesių mes kalbėjome apie smurtą prieš moteris Europoje. Tada buvo paminėta, kad maždaug 25 procentai moterų Europoje patiria smurtą. Dabar mes kalbame apie seksualinį smurtą prieš moteris e, tose šalise, kur vyksta kariniai konfliktai Šiaurės Afrikoje ir artimuosiuose rytuose. Šie faktai tikrai baisus ir mes neturime su to taikstytis, turime imtis priemonių. Turiu pasakyti, kad visame šią Afrikos regione požiūris į moteris yra labai arhaiškas. Ir aš e, sutinku su komisijos nariu, kad mes turime akcentuoti šias problemas ir ypač turime siekti e, nubausti tuos asmenys, kurie daro tos nusikaltimus. Tikimės, kad kažkurio metu požiūriai pasikeis ir šie tokių veiksmų nebebus. Ačiū. Ačiū dabar ponia Zaborska. Komisarą. Seksualinė nas. Ačiū ponia pirmininkė. Seksualinis smurtas net pažeidžia ne tik žmogaus vyro ar moters teisės, tai yra bet kokio asmens orumo pažeidimas, ar tai būtų vyras ar moteris. Ir tai yra tas pats, kur apie ką bekalbėtume - Europą, Egiptą, Kongą ar bet kurią kitą pasaulio šalį. Kariniai konfliktai neturėtų būti švelninantis sąlyga. Konge e, viskas prasidėjo nuo moterų prievartavimo, dabar tas pats vyksta vyrams. Reikia pradėti e, E, imtis kažkokių veiksmų ir stebėti žmogų, žmogaus teisės visame pasaulyje. Turime rasti priemonių, kaip e, priversti kitus gerbti e, žmogaus teisės, kitaip mes pralaimime. Ačiū ponė Zaborska, toliau žodis komisijos nariui Fiulė. Ačiū ponė pirmininkė, gerbėmi parlamento nariai klausimai ir konkretūs pavyzdžiai, kuriuos paminėjo šiandien parlamento nariai, iš tikrųjų yra, yra labai rimti ir yra didelė juoda dėmė e, tų įvykių, kurie vyksta Šiaurės Afrikoje ir Vidurio rytuose kontekste. Aš pasižymėjau jūsų keliamas problemas ir klausimus ir jūsų e, pateiktus pasiūlymus. Kaip sakiau, ES turi įvairių priemonių ir viską darys, kad paremtų platesnį moterų dalyvavimą pilietinėme politinėme gyvenime be jokių grasinimų, gazdinimo ir smurto. Taip pat noriu atkreipti jūsų dėmesį į pozityvius įvykius. Pavyzdžiui, e, Persijos įlankos tarybos e, žmogaus teisų pakomitečio sukūrimą. Mūsų parama tarptautinėms organizacijoms, pavyzdžiui, Junktinės tautos moteris ir pilietiniai visuomeniai bus labai svarbus siekiant pokyčių iš vidaus. Tai taip pat rodo, kodėl mūsų dialogo politika, įsitraukimo politika yra tokia svarbi ir turi būti tesama. E, su mūsų, ne tik su, ir, ir su mūsų naujaisiais pašnekovais. Ačiū, pana komisarė. Sulaukėme penkių siūlymų dėl rezoliucijų, penkių frakcijų, tai yra e, žaliųjų frakcija, SRD frakcija.